Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αρχίζει η συνάδελφη. Labas rytas, ponios ir ponai. Pirmasis mūsų šio ryto posėdžio klausimas yra Davido Martino rekomendacija dėl tarpinio Europos bendrijos ir Centrinės Afrikos ekonominės partnerystės susitarimo. Pirmiausia žodis pranešėjai, ponui Martinui.